Gardinį pranešimas dėl Dohos protokolo pakeitimo patvirtinimo, Kyoto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimo. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. La votazione è... Baigėme balsuoti. supratau jūs, sako pirmininkas, palaukite minutę, nešaukit iš karto. Il testo è approvato. Onorevole. Taip, prašau, pasisakykite. Kadangi mano ausis neblogos, aš gerai girdžiu ir prašau gerbti pirmininką bei visus susirinkusius ir nešaukit. Man nereikia čia rieka, riekaujančių žmonių, Galų galia tai ir išsiauklėjimo klausimas. Dar kartą pakartosiu, tai išsiauklėjimo klausimas. Prašau. You, Ačiū, pirmininkė. Jau antrą kartą šiandieną jūs ignoruojate mane, kai aš rodau geras, demonstruoju geras manieras ir prašau e, atkreipti dėmesį į e, darbo tvarkos taisyklių šeštą skirsnį e, per 191 taisyklė e, posėdžio sustabdymas. Šį rytą aš jau atkreipiau jūsų dėmesį į šią taisyklę, o jūs atsistojate ir išėjote neatsakęs į mano klausimą. 40 šio parlamento narių nusprendė atsistoti ir tokiu atveju mes turime teisę balsuoti dėl posėdžio nutraukimo. Ir taip darysime dėl to, kad su mumis buvo netinkamai elgiamasi dėl TTIP diskusijų ir tada galima bus nutraukti e, posėdį. 40 narių prašom atsistoti, jeigu pritarėte tokiam, tokiai galimybei. Allora, questa mattina la sua richiesta. Šiandien ryte jūs pateikėte prašymą. Bet posėdis jau buvo nutrauktas, kai jūs jį pateikėte. Ir pagal 191 straipsnį 40 parlamento narių gali reikalauti nutraukti posėdį. Ir tada reikia balsuoti dėl to. Taigi dabar mes balsuojame dėl to, ar norime nutraukti šį posėdį, balsavimo posėdį, kaip jūs reikalaujate. Prašom, vardinis balsavimas, balsuojame. La votazione è chiusa. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau balsuosime. Richiama regolamento, onorevole la parola. Prašau. Mm. in base al regolamento l'articolo centocinquantadue e ricordo anche il centonovanta con l'interpretazione che ne viene. remiantis vienas penki du ir vienas devyniolika taisykle norėčiau užduoti klausimą dėl vertimo dėl interpretavimo atsiprašau jeigu nusprendžiate atidėti e, diskusijas turite nurodyti kada vyks tos diskusijos to dabar nebuvo padaryta todėl reikalauju kad būtų atitaisyta ši klaida ir reikalauju kad ponui šulcui būtų perduotas šis klausimas norime žinoti kada vyks, kada vyks šis bals, šios diskusijos. Taigi, pagal darbo tvarkos taisyklės vieta ir laikas bus įvardinti, kada bus tas diskusija iki kada ji yra perkelta. Taigi aš noriu dabar tiksliai žinoti, kada mes balsuosim, kada vyks diskusija, visus tos dalykus jūs turite pasakyti. Ir taip pat reikia pranešti, kada bus inta posėdis ir kada kitame inta posėdėje bus aptartas šis klausimas ir ar galima bus balsuoti dėl to Liepos mėnesį. Pirmininkas, šiandien ryte mes balsavome ne dėl bals... diskusijos perkelimo, Mes tik priėmėme sprendimą nerengti diskusijų šiandien ryte. O tokį sprendimą prieš tai jau buvo prieimasi pirmininkų suiga. Toliau mes balsų, tęsime balsavimą ir kalbame dabar apie ES ir Islandijos susitarimą dėl Islandijos dalyvavimo Kyoto protokole. Aš negaišinsiu jūsų laiko, nesijaudinkite. Aš e, noriu pakalbėti apie vieną humanitarinį aspektą. Vakar prezident, pirmininkas Šulcas e, e, atšaukė tą labai svarbę diskusiją ir aš noriu, kad patikintumėte, jog ponai Šulcui viskas gerai su sveikata, kad jisai taip elgėsi. Dėkuoju. Non mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. Procediamo. Na, nemanau, kad šita, šitas jūsų klausimas, ką nors turi bendra su posėdžio vedimo tvarka. Vardinis balsavimas dėl mano minėto pranešimo, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame Dėl Gitsipel pranešimo Kroatijos prisijungimas prie konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. Taip pat vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuosime dėl Huismenovo pranešimo dėl Kroacijos prisijungimo prie konvencijos dėl kovos su korupcija susijusios su Europos bendrių pareigūnais ir ES valstybių narių pareigūnais. Prašome balsuoti, vardinis balsavimas. La votazione è chiusa. Il testo. Baigėme balsuoti. Tekstas yra patvirtintas. Toliau pereiname prie Landsbergio pranešimo dėl ES ir Rusijos santykių padėties. Pirmoji pastraipa, originalus tekstas, balsuojame dviem dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikrinsime elektroniškai dėl antrosios dalies, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau antroji pastraipa, dvi dalys, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau. La votazione è. Baigėme balsuoti. Taigi, tekstas priimtas, toliau Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečioji pastraipa, pirminis tekstas ir pirmoji dalis. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. trečiosios pastraipos antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, trys dalis, už pirmąją, kas, kas, už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktoji pastraipa. Pirminis tekstas. Dvi dalys. Kas už? Keturios dalys, atsiprašau. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintoji pastraipa, pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas, už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. La votazione è chiusa. Il testo. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtoji pastraipa dvi dalys, kas už, prieš, susilaikė. Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Dvyliktoji pastraipa. Keturios dalys. Žodinis pakeitimas, į kurį pasiūlė ponas Meserčits. Prašau. Uh, read, renew... Ačiū pirminkė. 12, 12 punkte turėtume kalbėti apie uh, galimybę uh, stebėti Rusijos propagandą, ypač rusų kalba, kad galima būtų uh, tinkamai ir sparčiai reaguoti į um, E, skleidžiama propagandinė informacija visomis ES kalbomis, siekiant e, kovoti su ES propaganda. Ir čia norėtume įtraukti, kad būtų e, teikiamos profesionalios ataskaitos atitinkančios žurnalistų etikos ir kitus standartus, kad norėtume, norėtume būtent pabrėžti, kad būtų kovojama ne tik su propaganda, bet ir su Rusijos propaganda būtent. Pas. Kas už šį žodinį pakeitimą? Ar kas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Bene, sono più di 40. Taip, daugiau negu 40 parlamento narių atsistojo. Prašau. Knowing that Le Front National Žinant, kad e, Fond National gavo per 40 milijonų eurų iš Rusijos banko, tai akivaizdus interesų konfliktas ir jiems nereikėtų leisti balsuoti. Madame Le Pen. Je pense que vous... Manau, kad jūs e, piknaudžiavote savo nebaudžiamumu šiuo atveju, e, šmeždami savo kolegas. Man atrodo, kad tai yra skandalas. Jūs e, žinote, kad Front National niekada neslėpia savo paskolų iš Rusijos banko, bet jie mūsų nenusipirko. Tai yra tiesiog kažkokie neteisingi kaltinimai. Procediamo, procediamo al voto. Paragraf... Taigi toliau balsuojame. 12 pastraipa, tekstas be žodinio pakeitimo. Ket, keturios dalys. Pirmoji dalis kas už. Atsiprašau, tai vardinis balsavimas, prašome balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Pritarta antroji dalis Taip pat vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Priimta. Ketvirtoji dalis, vardinis balsavimas. Baigime balsuoti. Priimta. Taip, po 12. Toliau eina 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patikrinsime elektroniškai. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 15 pastraipa, pirminis tekstas, dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 16 dalis, taip pat dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 punktas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Toliau naujas tekstas po 19 paragrafo, kurį, tai yra žodinis pakeitimas, kurį pateiks ponia Hautala. Pir, pirmininkė, norėčiau e, pasiūlyti po 19 e, pasakyti taip. Pabrėžia, kad e, neseniai patvirtintas teisės aktas dėl nepageidaujamų užsienio organizacijų uh, yra dar vienas nerima kelintis e, ženklas pilietiniai visuomeniai. Sono più di 40 i parlamentari che si oppongono all'emendamento. Taip atsistojo vėl daugiau negu 40 parlamentarų prieštaraudami šiam žodiniam pakeitimui. Taigi einame prie kito žodinio pakeitimo, kurį pateiks ponia Hautala. Iliustrarlo. Eh, Prašoma žodinio pakeit... ž... balsu... balsuoti vardiniu balsavimu. Ar tai yra žodinis pakeitimas? Pirminkė, dar didesnį nerimą kelia e, keltų tai, jeigu um, kraštutiniai dešinieji būtų prieš ir šį pakeitimą. 21 punkte siūlyčiau kai ką pakeisti. Europos parlamentas e, kviečia komisiją pateikti teisės akto pasiūlymą, užtikrinant visišką e, politinio finansavimo ir politinių partijų finansavimo ES skaidrumą pagal Europos tarybos rekomendacijas dėl konkrečių ekonominių suinteresuotųjų subjektų už ES ribų. Norime skaidrumo. C'è qualcuno che si oppone a questo emendamento? Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Il n'y en a pas pour vous. Il n'y en a pas pour vous. Non ci sono, non ci sono 40. 40 parlamentarų neatsistojo. Vadinasi, Dabar paprašė žodžio, atsiprašau, dar kolega Golniš. Prašau. Noriu paklausti ponios Hautala, Ar jos pakeitimas taip pat nukreiptas ir Amerikos, Saudo, Kataro ir kitų artimųjų rytų šalių bankus? E... president Pirmininkė, galiu užtikrinti, kad e, tiesiog siekiame užtikrinti visišką visų politinių partijų finansavimą, e, finansavimą iš užsienio skaidrumą. Ne. Balsuosime dėl žodinio pakeitimo vardiniu balsavimu. Prašau. Baigėme balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Dopo, dopo, dopo il considerando D, l'emendamento numero 10, chi è a favore, chi è contro. Gerai. Tuomet dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau H. Konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. M. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O. Pirminis tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime. Taip, prašome patikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau. Baigiame balsuoti. Pranešimas patvirtintas. Toliau pereiname prie Saudargo pranešimo dėl Europos energetinio saugumo balsavimo. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas už septintas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė. Priimta antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti, tekstas patvirtintas. Vienuoliktasis, kas už, kas sulaikė, priimta. 21. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė. Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 24. Ordinus tekstas, keturios dalys, kas už pirmąją. Kas prieš, susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Panašu, kad atmesta teks patikrinti elektroniškai. Antroji dalis. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Ketvirtoji. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Ketvirtoji dalis patikrinsime elektroniškai. Prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tai kelkite rankas, sako pirmininkas. 25. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, Patikrinkime elektroniškai. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta tik 9 balsų skirtumų. 32 originalus tekstas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Patvirtinta vis tas pats balsų minimas, minimumas. Geriau kelkite rankas, nes aš ne visus jūs matau. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 34. Taip, 33 norite patikrinti, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 34 originalus tekstas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. šiuose balsavimuose matyti, kad labai nedideli skirtumai yra tarp taip ir ne. Todėl aiškiai kelkite rankas. 38. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkas, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė lyg ir atmesta, bet reikėtų patikrinti. Baigėme. Priimta. Toliau. Šeštasis pakeitimas po 38 paragrafo vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Ir po 39 pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. 40 paragrafas. Kas už pirmą dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 41 paragrafas, originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 43 paragrafas, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 dalis, originalus tekstas, dvi jo dalis. Ar norite pasitikrinti? Dėl 43 gerai pasitikriname. Pradedame balsuoti dėl 43 pastraipos. Baigiame. Priimtas. 44 pastraipa originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė. Man atrodo, priimta, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 44 pastraipa, antras pakeitimas, pradedame balsuoti vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 45 pastraipo originalus tekstas dvi dalis, kas už pirmąją, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 46 pastraipų originalus tekstas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 49 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaikė priimta. 55 pasraipa kas už. Prieš susilaikė atmesta. 58 pasraipa originalus tekstas kas už. Prieš Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinsime. Bet daug narių iš tikrųjų neaiškiai nurodo, nekelia rankos. Ir jeigu yra kelių dešimčių rankų skirtumas, tai tada sunku pasakyti. Prašau aiškiai kelti rankas. O dabar tikrinamės. Tekstas patvirtintas. 60 pastraipa, dvi dalis kas už pirmąją. Prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 61 originalus tekstas. Pasitikrinsime, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 61 pastraipa, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 68 pasraipo originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 71 pastraipo originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 73 pastraipo originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. 74 pasraipo originalų tekstas, kas už, prieš susilaikę priimta. 77 pasraipo originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmą, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis yra vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. 78 pastraipo originalus e, tekstas vardiniu balsavimu. Baigiame priimta. 79 pastraipo originalus tekstas, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė priimta antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė priimta. 80 pastraipo originalus tekstas, kas už. Prieš susilaikė priimta. 83 dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 84 originalus tekstas kas už, prieš, susilaikė priimta. 87 pirma dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 90 pastraipo originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 pastraipo originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 92 originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 102, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 103 originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 110, kas už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. Po 111 trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 116 pastraipų originalus tekstas balsavimas dalimis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 117 pastraipa, kas už prieš susilaikė priimta. 118 dvi dalis, kas už pirmąją prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 119. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 124. Kas už? Balsavimas vardiniu balsavimu, kas už. Baigiame balsuoti. Priimta. 125, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 127, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 129, kas už, prieš susilaikė priimta. 130 pastraipa, kas už, prieš susilaikė priimta. 131 vardinis balsavimas, pradėkime. Baigiame. Priimta. 100. Tas 32 pastraipa, kas už, prieš susilaikė priimta. 133, kas už, prieš susilaikė priimta. Po 139 pastraipos originalus tekstas, kas už, prieš susilaikė priimta. 141, dvi dalis, kas už pirmąją, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Pastraipa 143. Kas už prieš susilaikė priimta. 145. Kas už prieš susilaikė priimta. 151 originalus tekstas kas už prieš susilaikė priimta. 152 už prieš susilaikė priimta Priimta. 155. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 156. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. B konstatuojamoji dalis. Dvi dalis. Kas už pirmą? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. H konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. I konstatuojama dalis, originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ilungo, testo originale, chi a favore. J konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. K konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, kas už pirmąją dalį prieš susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už prieš susilaikę, patvirtinta. R e, konstatuojamoji dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikę, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Il voto è e Chiuso. Baigiame balsuoti. Atmestas tiek konstituojamoji dalis, originalus tekstas, kas už prieš susilaikę atmesta. Patikrinkime. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. U konstituojamoji dalis, originalus tekstas, kas už pirmąją dalį prieš susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už prieš susilaikę, patvirtinta. Į ilgoji konstituojamoji dalis, pirminis tekstas, kas už prieš susilaikę, patvirtinta. Z konstatuojamoji dalis, e, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti dėl originalaus teksto. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis tekstas. AB konstituojamoji dalis, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta A, AK, pir, Konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. AD, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Considerando AE il testo originale in due parti. La prima parte, chi è a favore? E, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AJ, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AK, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AQ konstruojamoji dalis. Ponas Gomiš. Pone pirmininkė, dėl 175 darbo tvarkos taisyklės, kaip žinote, mūsų asamblėjos pirmininkas turėtų siūsti dokumentą komitetui, jeigu yra mažiau negu 50 e, atskiro balsavimo balsų. Ir pirmininkas šiuo atveju nepasinaudojo šią prerogatyvą. Man atrodo, kad daugam kyla klausimas, kodėl jisai pasinaudojo to, tą teisę e, iš ryto ir neatsižvelgia į kitas e, politinius aspektus, o tik tai techninius. È troppo tardi per sollevare il problema, comunque la questione è una per vėlų kelti tokį klausimą. Tai e, faktiškai pirmininko nuožiūra ir pirmininkas pasinaudoja savo nuožiūros teisę ir priima šį sprendimą. Kas už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas atmestas. Honorevole Mayer. Ich wollte gerne den Kollegen von aš norėčiau kolegoms šalia pasakyti. Jeigu būtumėt pastebėjęs, tai labai nedaug buvo pakeitimų. Beveik visi dalykai, dėl kurių balsavome, buvo originalus tekstas, o ne pakeitimai. Taip kad jūs kitą kartą pasižiūrėkite atidžiau į balsavimo sąrašą, kolega. Ačiū. Passiamo Dabar judėkime toliau, kolegos, pereikime prie OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinės ataskaitos. E, balsuosime dėl e, jungtinės kelių frakcijų pasiūlymų, pasiūlymo dėl rezoliucijos. E, balsavimas vardinis, pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. Passiamo alla situazione in Ungheria. Proposta... Dabar padėtis e, Vengrijoje, pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurias pateikė kelios frakcijos. Trečia, trečioji pastraipa, pirminis tekstas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. Noriu rūmų kairėje paprašyti narių aiškiau kelti savo rankas. Toliau e, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penkt, penktoji pastraipa dviem dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Devinto, devintoji pastraipa, pirminis tekstas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, kas už Ne, dėl devintosios pastraipos patikrinkime dėl pirminio teksto. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. Dešimtoji pastraipa, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vienuoliktoji pastraipa, pirminis tekstas, trim dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dar patikrinkime, jeigu norėtumėte. Pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktoji pastraipė, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. F konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas. Norite dėl 12 pastraipos pasitikrinti, prašom, balsuokime dėl 12 pastraipos pirminio teksto. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. F konstituojamoji dalis, pirminis tekstas, dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos pasiūlymo. Buvo pateiktas prašymas balsuoti vardiniu būdu, bet norėčiau prašyti jūsų pakelti rankas. Turite, turite tiesiog e, aiškiai rodyti savo balsą, nes kitaip surenksime vardinį balsavimą.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 Passiamo alla relazione 2014 sui progressi. Dabar balsuosime dėl e, komisijos 2014 metų Turkijos pažangos ataskaitos. E, trečioji pastraipė 31 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Devintoji pastraipa 24 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Atmestas tekstas e, po 15 pastraipos 28 pakeitimas, kas už, prieš, slaikę, atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 pakeitimas po 16 pastraipos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas po 17 pastraipos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pastraipa, 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Atmestas tekstas 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas dėl 29 pastraipos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Po 30 pastraipos 9 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 uh, punktas 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas atkrenta. 33 pastraipė, 34 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18 pakeitimas kas už, ne, jis atkrenta. 34 pastraipė, 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 35 pastraipa. Vis dėlto patikrinkime elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis tekstas. Užsidėjau akinius, kad viską geriau matyčiau. Toliau 35 pakeitimas dėl 35 pastraipos, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. La votazione. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. 36 pastraipa, 19 pakeitimas, kas už? prieš susilaikę atmesta. 37 pastraipa 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 38 punktas, pirminis tekstas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 39 pastraipė, 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 42 pastraipė, 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 44 e, punktas, 22 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Il voto è chiuso. Il testo è respinto. Baigiame balsuoti, tekstas atmestas. 44 pastraipė pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Po 44 e, pastraipos 7 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta Atrodo, kad patvirtinta, bet e, patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti patvirtinta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Il voto è chiuso. Il testo è. Baigėme balsuoti. Tekstas patvirtintas. Po 46 pastraipos 27 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Appello nominale, la stanchezza comincia a farsi sentire. Matau, kad e, jau pavargot, net nepakankamai greitai imat į rankas savo balsavimo korteles. Baigėme balsuoti. Tekstas atmestas. Antrasis pakeitimas, vėl vardinis balsavimas, pradedame balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Tekstas atmestas. Po trečiosios dalies dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Jeigu nekelsite rankų, negalėsiu nuspręsti, ar patvirtinta ar atmesta. Dėl 12 pakeitimo patikrinkime, balsuokime. Il voto chiuso. Balsavimas baigtas. Dokumentui pritarta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. B konstatuojamas dalis punktas. Aštuntas pakeitimas. Pakeitimas žodžiu. Pone Somer, prašau. Jūs teikėte pakeitimą žodžiu, ponė Zomer. Veikia, veikia viskas. Tiek. E, pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti pataisyti klaidą ir žodžius e, pakeisti, in the next five years pakeisti žodžiais in this legislative terms. E, apie tai pakalbėta su pranešėja ir gautas pritarimas. Ačiū. Chi a favore dell'emendamento orale? Kas už šį pakeitimą žodžiu? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Konsultuojamas žalės punktas, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikinkime elektroniškai, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuojama dėl viso pasiūlymo priimti rezoliuciją, vardinių balsavimų, balsavimas prasideda. La seduta sospesa riprende a che ora? Ah, vediamo. Il voto è chiuso.